Dabar mūsų darbo atvarkė yra tarybos ir e, komisijos pareiškimai dėl Izraelio ir Palestinos. Pirmiausiai tarybos vardu žodis teikiamas Lopės Garyga. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad suteikė man galimybę pasisakyti šiuo klausimu, paminėti jungtinių tautų faktų nustatymo misijos rezultatus e, dėl Izraelio ir Palestinos konflikto 2008 pabaigoje 9 pradžioje ir mes šios faktus e, traukiame į Golstono ataskaitą. Junktinių tautų generalinis sekretorius Vankimūnas 2009 m. sausio mėnesį patikė atitinkamą ataskaitą saugumo tarybai. Jis e, informavo apie savo įspūdžius po apsilankimo gazos ruožė. Šis e, pranešimas, tai yra Golsno pranešimas, buvo 2009 metų rugsėjo viduryje paskeltas ir buvo aptartas e, jungtinių tautų parlamentinė e, žmogaus teisų tarybos posėdėje 12 Europos komisija visą laiką reikalavo, kad konflikto šalis gerbtų žmogaus teisės pagal e, tarptautinės humanitarnės teisės nuostatas, tačiau buvo konstatuoti atitinkami žmogaus teisų pažeidimai. Švedija per savo pirmininkavimą atitinkamai konstatavo ES poziciją Ženevoje. Europos Sąjunga konstatuoja, kad buvo pakankamai grubiai pažeistos tarptautinės, tarptautinė teisė, žmogaus e, teisės buvo negerbiamos tame konflikte, taip pat buvo pažeista tarptautinė humanitarinė teisė. Taip pat reikia pabrėžti, kad atitinkama tyrimo komisija e, supažindino su tyrimo rezultatais tiek Izraelio, tiek Palestinos pusė. Tuo tarpu diskusijoje Junktinių tautų saugumo taryba ES pabrėžė, kokie svarbus yra tolesni tyrimai siekiant užkirsti kelią tarptautinės humanitarnės teisės bei žmogaus teisų pažeidimams. Noriu Jūs informuoti, kad 2010 m. vasario 4 d. Junktinių tautų generalinis sekretorius E, paskelbė atitinkamą pranešimą dėl to, kaip yra laikomasi Goldstono ataskaitos rekomendacijų. Taigi dabar iškyla klausimas, e, kaip jungtinėse tautose toliau rutuliosis šios temos svarstymas. Pirminkaujančios Ispanijos pagrindiniai prioritetai šiame kontekste yra e, pirmiausiai siekis e, susitarti prieš e, pateikiant atitinkamą pranešimo projektą jungtinėse tautose. Jeigu nepavyks susitarti, tarti, tai turime siekti kaip įmanoma vieningesnės ES pozicijos per būsimas diskusijas jungtinėse tautose. Noriu pabrėžti, kad Ispanija palaiko atitinkamus gaustų prašymų reikalavimus surenkti nepriklausomą tyrimą. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Georgyvai komisijos vardu pasakyti. Ačiū pirmininkė, aš tik norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė pirmininkaujančios Ispanijos atstovas. Europos Sąjunga, e, nepaisant to, kad ne, pritarė ne visoms rekomendacijoms, pabrėžia, kad rimtai traktuoja Goldstono e, pranešimą, ragina visas šalis pradėti atitinkamus tyrimus siekiant įvertinti, kiek buvo pažeistos tarptautinės e, humanitarnė, tarptautinės humanitarnės teisės ir žmogaus teisų nuostatos. Šis tyrimas turi būti atliktas vadovaujantis tarptautiniais standartais. Izraelio, Palestinos e, valdžios atstovai bei Hamas atstovai e, turėtų imtis atinkamų veiksmų, kad būtų už užtikrinta atitinkama atskaitomybė bei atitinkami asmenys patraukti atsakomybėn. ES privalo skatinti atitinkamus tyrimus. Todėl komisija nori priminti, kad ji teikia pakankamai apčiuopiamą finansinę pagalbą atitinkamus humanitariniams organizacijoms, kurios siekia užtikrinti Palestinos civilių gyventojų apsaugą. Todėl privalome imtis tolimesnių veiksmų po e, žmogaus teisų tarybos sustikimo kovo mėnesį ir parengti atitinkamas rezoliucijas. Šiame kontekste aš norėčiau paminėti kad vasario 18 dieną palestiniečių delegacija jungtinėse tautose pateikė atitinkamą rezoliucijos projektą e, dėl Golstono pranešimo. Palestiniečių pusė signalizavo, kad e, vasario 26 dieną e, sieks uh, kad e, būtų dar kartą pabrėžtas 2009 m. 6410 jungtinių tautų rezoliucijos nuostatos, toje tai rezoliucijoje, kuri yra siūloma priimti, komisija siekia ir toliau intensyviai konsultuotis su valstybėmis narėmis e, tam, kad būtų užtikrinta vieninga pozicija. Taip pat norėčiau palaikyti pirmininkaujančios Ispanijos mintį dėl to, kad iš tikrųjų mums reikia e, siekti išvengti susiskaldimų ir reikia bandyti susitarti dėl bendros pozicijos. Pirmininkas, ačiū. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Pirmasis ponas Brokas dvi minutės kalbėjo. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė, pone komisarė. Manau, kad tai, kas jau buvo pasakyta dėl e, rimto tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimo, yra labai svarbios. Mes turime vadovauti šiomis mintimis bei išvadomis. Tačiau privalome užtikrinti, kad tas tyrimas būtų vienodai taikomas abiems konflikto šalims, tiek tai šaliai, e, kuri pradeda, pradėjo konfliktą ir apšaudė tankiai e, gyvenamas teritorijas bei kitai e, šaliai, kuri taikė e, neproporcingas atsakomasis karinės priemonės ir, ir kad bus padarytos atitinkamos objektyvios išvados. Manau, kad visi veiksmai ir diskusijos rodo, kad tiek artimuosiuose rytuose tiek ir kitose regionuose reikia siekti taikaus konfliktų sprendimo, kol e, sprendimai e, nebus pasiekti, mes niekuomet nespręsti šių konfliktų ir e, tuo pačiu privalome atsižvelgti į, į Izraelio valstybės vykdomus veiksmus, pavyzdžiui, kuriant naujas raketas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tarptautinis tyrimas, siūlymas rengti tarptautinį tyrimą yra e, vertas dėmesio, tačiau Goldstono ataskaitoje siūloma taikyti tik tai e, atitinkamą tyrimą vykdyti tik tai dėl žmogaus teisų pažeidimų užimtose okupuotose teritorijose. Tačiau reikia paminėti, kad svarstant Golsono ataskaitą Prancūzija ir Jungtinė karalystė atsisakė netgi dalyvauti diskusijose ir e, taip pat e, reikia turėti omenyje, kad tokios valstybės kaip Kuba, Nigerija ir Kinija e, prisidėjo prie atitinkamos jungtinių tautų rezoliucijos prieimimo, tačiau mes vis tik tai neturėtume pasinaudoti dabartinę situaciją tam, kad vykdytume vieną, vienpusišką politiką. Ačiū labai. Pone Dekaiser, 8 metų gruodį operacija išlytas švienas, švienas gazoje atnešė tūkstančius mirčių. Vaikai, moteris e, buvo paprasčiausiai įstumti į pinklės, negalėjo niekur pabėgti. Aš lankiausi ten su kai kuriais kolegomis ir mus šokiravo tai, kaip ši tragedija vystėsi žiūrint visai tarptautiniai bendruomeniai. Po to gazoje niekas nepasikeitė, tai, kas buvo sugriauta, ten tuo met išliko. Pone Brokai, yra nemažai skirtumų tarp Goldstone ataskaitos ir rezoliucijos. Ataskaita yra drasi, joje bandoma užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas – dabar bandoma tarsi prigesinti šį, šią ataskaitą, diskredituoti teisėją Goldstoną. Jisai drapstomas purvais. Ataskaitoje Izraelis nėra tik viena pusė, ten kritis, kritikuojamas ir Hamas. Turiu pasakyti, kad Izraelis yra vienintelė šalis, kuri bando užblokuoti šią ataskaitą. sakyčiau, kad parlamente nereikia daugiau grasinimų. Mes norime nepriklausomų tyrimų, kurie atitiktų tarptautinius standartus. O ne, kad būtų šaukiami kariniai tribunolai, kur būtų teisiami kareiviai. Nebūtų problemų, jeigu Izraelio atstovai čia atvyktų bet tie atstovai neturėtų teikti rasistinių ir nesažiningų pasiūlymų. Ne viena šalis negali pažeidinėti e, teisės ir nebūti patraukta baudžiamojon atsakomybėn. Ponas Golsonas ten norėjo pasakyti, kas vyksta gazoje ir mes turėtume užtikrinti, kad būtent taip ir būtų padaryta taryba ir komisija iš tikrųjų tai ir turi daryti, kad būtų užtikrinta, jog būtų šie įvykiai nušviesti ir įvykdytas teisingumas. Ačiū. Pone Neits, dviems minutėms prašom. Komisarė, pirmininkaujančios šalies atstovai. Gauston ataskaitoje bandoma E, atlikti, įvykti pareigojimus e, pagal mandatą, kuris buvo suteiktas, tai yra ištirti tarptautinės humanitarnės teisės ir e, žmogaus teisų pažeidinėjimus, kurie galbūt buvo atlikti karinių operacijų kontekste Gazoje nuo 2008 metų gruodžio 27 iki 9 metų sausio 18. -osios tuo metu, prieš ar po. Būtent e, apie tai kalbama e, Goldstono ataskaitoje, tai ne tik ponas Goldstonas. Ten dirbo dar ir dvi moterys pagalbininkės, buvo atlikti tyrimai dėl to, kas įvyko Gazoje ir pateiktos išvados, kurios kelia susirūpinimą, švelniai kalbant, labai didelį susirūpinimą kelia ir nerimą. E, tos išvados iš ištirtų atvejų matosi, kad tarptautinė teisė ir tarptautinė humanitarinė teisė bei Ženevos konvencija buvo pažeista. Ir e, tai padaryta valstybės, kuris sakosi esanti labai demokratiška ir tai kelia didžiulį nerimą. Mes neturėtume to išleisti iš akių. Neturime e, sakyti, kad mes esame už ar prieš Izraelį, už ar prieš palestiniečius, už ar prieš Hamas organizaciją. Klausimas yra toks, ar mes smerkėme tarptautinės teisės, tarptautinės humanitarnės teisės ir Ženevos konvencijų pažeidimus, nepriklausomai nuo to, kas įvykdė šios pažeidimus. Būtent mes turime ieškoti atsakymo į šį klausimą. Ačiū. Dėkuoju. Pone Lukas. Pone Pirmke, džiaugiuosi, kad mes pagaliau svarstome Golsno ataskaitą plenarnėme posėdėje, kadangi tai yra gyvybiškai svarbus klausimas. Iki šiol jung, e, ES ignoravo šią ataskaitą. Galime tik apgalėstauti, kad taryba dar nepatvirtino e, Golsno ataskaitos išvadų. E, tarybos e, atstovui galiu pasakyti, kad jūsų veiksmų nepakanka. Mes norime, kad jūs viešai pritartumėt šioms šios ataskaitos išvadoms ir pasmerktumėt Izraelio veiksmus. Rytoj balsuosim dėl rezoliucijos projekto dėl žmogaus teisų tarybos, kurioje yra išdėstyti labai aiškus reikalavimai. Mes reikalaujame, kad e, valstybės narės ir Europos vadovų taryba pritartų ataskaitos išvadoms ir taip pat, kad ES pradėtų konsultacijas su nevyriausybinėmis organizacijomis e, regione. Nei Hamasas, nei Izraelio valdžia neprisijima savo atsakomybės. Tyrimai Izraelį, Izraelyje, kuriuo metu siekime išsiaiškinti, kokios, e, kokia įranga buvo naudojama e, operacijos metu, vykdo kariškiai, kurie patys ir įgyvelino šią operaciją. Atsižvelgiant į visus šios faktus, yra akivaizdu, kad ES turėtų kreiptis į Junktinių tautų generalinį sekretorių ir reikalauti, kad būtų atliktas nešališkas tyrimas. Ir vėlgi, aš raginu tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę daryti didesnį spaudimą Izraelio valdžiai, nes panašu, kad jos veiksmai tik tai sukelia daugiau kančių pali, uh, regione. Ponas Kaminskis, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, aš esu įsitikinęs, kad Golsno ataskaita yra nesubalansuota ir neteisinga. Ja parengė jungtinės tautos, tai yra organizacija, kurioje dirba Somalis, Nikaragua ir Iranas. Taigi aš norėčiau paklausti, kokią teisę turi šios šalis smerkti ką nors kito, jei jos pačios negerbė žmogaus teisų. Taigi, aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad šią ataskaitą parengė institucija, kuri yra labai nepatikima, kuri yra priešiškai nusiteikus Izraelio klau, klau, atžvilgiu. Iš 25 rezoliucijų dėl žmogaus teisų pažeidimų net 20 buvo skirta Izraelio veiksmams. Ir visiškai nekalbama apie kit, uh, kitas šalis, kurios reguliariai pažydinėja žmogaus teisės, vaikų, uh, e, vaikų ir moterų teisės. Taigi dar kartą labai aiškiai kartoju, kad ši ataskaita yra visiškai nesubalansuota. Ja bandoma pateisinti Hamaso ter e, teroristų veiksmus. Visiškai pamirštama, kad uh, aštuonerius metus tūkstančiai raketų kiekvieną dieną nusileisdavo Izraelio gyventojų galvų. Kiekvienas turi teisę apsiginti nuo teroristų, įskaitant ir Izraelį. Ir Izraelis turi tokią tą pat teisę. Izraelija gerbiama yra gerbiama žodžių laisvė, susirinkimo laisvė. O teroristų pusėje šių laisvių nėra. Ir vėlgi apie tai visiškai nekalbama ataskaitoje. Taigi ši ataskaita yra visiškai neteisinga ir ji kenkia mūsų pagrindiniam partneriui artimuosiuose rytuose. Todėl negalime jai pritarti. Πρόεδρε, η έκθεση του δικαστή Goldstone είναι πιο τρανή απόδειξη για τα εγκλήματα. Αυτή φιλίτης. Tiesiog Goldstone ataskaita aiškiai parodo, kad uh, yra pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė bei e, kitos tarptautinės teisės nuostatos iš Izraelio pusės. Aiškiai pabrėžiama taip pat, kad Izraelio kariuomenė pažeidė Ženevos konvenciją. Taip pat yra kritikuojama ataskaitoje ir palestiniečių pusė tačiau e, palestiniečiai bent jau ne prieštarauja, kad būtų taikoma jų teritorija tarptautinė humanitarinė teisė. Mes e, turime reikalauti, kad šią ataskaitą būtų aptarta bei atitinkama e, situacija Junktinių tautų saugumo taryboje ir žmogaus teisų taryboje. Taip pat reikia pateikti atitinkamą kaltinimą tarptautiniam Hagos tribunolui. Jei norime pakeisti situaciją regione, turime užkirsti kelią tokio pobūdžio veiksmams, priešingų atveju tapsime Izraelio bendrininkais. Mums reikia toliau tęsti diskusijas tarp ES ir Izraelio, stiprinti sutartinius santykius, tačiau reikia pabrėžti, kad Goldstone pranešimas privalo, ataskaita ir jos reikalavimai privalo būti įgyvendinti. Ponas Belderis. Ačiū pirmininkė. Goldstone ataskaita vakar buvo pastarą savaitę aptarinėjama mūsų parlamento delegacijos ryšiams su Izraeliu viešnagės metu Izraelyje. Ir gavome daug informacijos apie tai, kokie yra vykdomi teisminiai tyrimai. Ir iš tikrųjų vykdančios tyrimus yra pakankamai smulkiai nagrinėjami ataskaitoje išsakyti kaltinimai. Tuo tarpu Hamas e, atitinkamų tyrimų neatlieka. Pirmininkė, turimos, turima informacija apie polimą gazos ruožę leidžia teikti, kad Hamas naudojasi e, civiliais gyventojais kaip e, skydų, kaip gyvojų skydų, siekiant apsisaugoti nuo Izraelio polimo. ir e, Izraelio e, kariuomenė vykdama polimą ėmėsi, taikė labai daug įvairių atsargumo priemonių. Tyrimas, kuris yra vykdomas užimant tam tikrą iš ankstinę poziciją vienpusišką, tikrai negali būti teisingas. Bontas pirmininkė, iš pat pradžių jau buvo aišku, kad e, Izraelis bus pristatomas kaip e, neteisingai užpuolęs gazos ruožą ir Palestiną. Puikiai žinome, kokia yra žmogaus teisų situacija tame regione. Ir Todėl turime atsižvelgti taip pat ir į tą aplinkybę, kad iš gazos ruožo Izraelis buvo apšaudomas tūkstančiais raketų, todėl pasinaudojo savo teisę į gynybą, o Hamas praktika naudoti civilius gyventojus kaip gyvai skydą bei naudoti civilinės paskirties pastatus, sandėliuoti amunicijai. Apie tai ataskaitoje nieko nekalbama. Hamas kontroliuojama policija yra taip pat e, atitinkamos karinės struktūros dalis, struktūros, kuri kovoja prieš Izraelį. Taigi manau, kad mes neturėtume daugiau diskutuoti apie tai, e, kad Izraelio valstybė būtų e, persukiama politiškai. To pašiaus negalima leisti. Pone Albertinį, dvi minutės. L'opinione pubblica è divisa sul rapporto. Viešoji nuomonė yra pasidalijusi dėl e, aptariamosios ataskaitos. Izraelio gynybinės pajėgos yra kaltinamos tiesiogiai e, sukėlusios daugelio civilių gyventojų e, mirti per savo operacijas, bet atrodo ne į visus faktus atsižvelgiama, kuriuos galima būtų patikrinti. Kai kurie pastatai gazoje nukentėjo, tačiau juose buvo ginklų e, sandėliai. Kitaip tariant, tai buvo, ten buvo laikomi ginklai ir Izraelis bandė atakuoti šios pastatus, bet e, ne smarkiai apšaudė, kad paprasčiausiai buvo bandoma priversti žmonės nulipti nuo stogų, e, nors kai kurie iš tų žmonių paskui tapo gyvais skydais. Buvo e, ir daug kitų specialių priemonių, ėmės, kuriuo ėmėsi Izraelis, kad apsaugotų e, civilius gyventojus. Dėl to negalima jo kaltinti siekiant specialiai pažeidinėjus civilių mm, teisės. Sustikau vakar su ponu Libermanu, Izraelio užsienio reikalų ministru, taip pat su ponu Abbas. Ir per abu susitikimus buvo išreikštas noras, e, kad šaliai susitaikytų, nes ginkluotas konfliktas tęsiasi per nelgi ilgai. Europa palaiko kontaktus su abiem pusėmis, taigi turėtų suvaidinti jį sąžiningo tarpininko vaidmenį, nes bet kas kitas gali tik tai pabloginti padėtį. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkuoju. Nuo šiol pirmininkavimą perimsiu aš ir kalbėsiu vengriškai. Kitas kalbėtojas yra Ričardas Hovatas. Dėkoju pirmininkė, kaip ir pernai. E, Pyliai, e, jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų įgaliotinis e, buvo atvykęs pas mus ir pasakė, kad pranešimas, kurį ataskaita, apie kurią kalbame, yra išsami ir atitinka tarptautinius standartus. Taigi neterškime jos. Kaip kiti diskusijos dalyviai, esu asmeniškai kalbėjęs su Izraelio vyriausybės ir Palestinos savivaldos atstovais. Taip pat buvau Gazoje, kalbėjau su komisijos atstovais. Komisijos, kuriai kūrė de facto valdžia E, buvo bandoma ten atlikti nepriklausomą e, taip pat tyrimą, kad būtų nu, nusikaltėliai patraukti e, atsakomybėn. Aš taip pat kalbėjau su Michaelu Posneriu apie tai, apie tai, kad reikia siekti teisingumo. Aš norėčiau prieš balsavimą jungtinėse tautose sakyti, kad galbūt nereikia siekti konsensuso, bet kokią kainą. Bet jeigu ES susilaikys balsuojant, tai tada mes tarsi nusižengsime prieš tuos, kurie siekia teisingumo. Turime siekti, aišku, išlaikyti tam tikrą e, saugų. E, turime siekti susitarimo ir e, mes turime žiūrėti į ataskaitą, tarptautinių susitarimų ir dokumentų kontekste. Aš e, smerkiu žodžius, kuriuos išsakė konservatorių e, atstovai čia, nes mes turime e, galvoti apie tai, kad žmogaus teisų padėtis reikalauja mūsų pritarimo visame pasaulyje. Ir tie, kas įvykė pažeidimus tarptautinės teisės žmogaus teisų turi būti e, patraukti atsakomybėn. Mes turime e, apibriežti aiškiai, kas turi būti padaryta ir ES čia turėtų parodyti didesnį ryštą. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis vienai minutiai sutikimas poniai Rys. Ponas pirmininkė, šių diskusijų tikslas nėra smerkti tai, ko mes neturime teisės smerkti. Mes tiesiog turime reikalauti, kad būtų vertinti e, kiekvienos e, šalies veiksmai bei aptarti tai, kaip mes ateityje galėtume plėtoti dialogą. Aš manau, kad Golstono pranešimo ataskaita yra konstruktyvus dokumentas. Europa nieko nedaro dėl tokių žmogus teisų pažeidėjų kaip Kinija, Rusija, Saudo Arabija. Taigi ES dar daug ką galėtų padaryti. Aš manau, kad mes turime reikalauti, kad Izraelio vyriausybė prisimtų visą atsakomybę, kadangi tai yra demokratiška vyriausybė, ir kad e, paskelbtų visus faktus apie įvykdytą operaciją. Mes žinome, kad praeitėje Izraelio vyriausybė sureagavo į panašius prašymus ir tikiuosi, kad jie padarys tą patį ir dabar. Dėkuoju, poniai Rys. Dabar viena minutė yra suteikima ponui Albrecht. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas sugebėjo parengti rezoliuciją dėl Goldstone ataskaitos, neperkėdamas artimų rytų konflikto į Bruselį. Noriu paraginti visas dalyvaujančias šalis užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisų nuostatų visame pasaulyje. Todėl ir tarptautinė bendruomenė privalo siekti išvengti vienpusiško pasmerkimo. Taigi, vienašališkas Izraelio demonizavimas ne tik šioje diskusijoje, bet ir visur kitur yra nepriimtinas. Tie, kurie kvestionuoja Izraelio valstybę, turi susilaukti griežto europiečių atkirčio. Mes turime stiprinti tas Izraelio jėgas, kurios kartu su mumis kovoja už toleranciją žmogaus teisės artimuosiuose rytuose. Todėl e, e tokių vyriausybės atstovų kaip užsienio reikalų ministro Libermano veiksmai siekiant apriboti tarptautinių e, humanitarinių organizacijų veiklą Izraelija taip pat yra smerktini. Ačiū. Dabar žodis tiekimas ponui Tenokui vieną minutį. Holstauno, e, Holstauno pranešimas e, buvo e, susilaukė pagalbos iš Izraelio priešų, todėl galima suabejoti jo legalumu, teisėtumu, jame nieko, ne, ataskaita nieko nekalbama apie tai, kad Izraelėje vykdomi atitinkami teisminiai tyrimai. Iš tikrųjų reikia kalbėti apie palestiniečių e, tragediją. E, ir negalime tačiau pamiršti ir e, pietų Izraelio gyventojų tragedijos, gyventojų, kurie nukentėjo nuo Hamas raketų. ECR frakcija siekia ilgalaikio šio konflikto artimuosiuose rytuose sprendimo, tačiau Goldstone ataskaita iš tikrųjų mūsų nepriartins prie šio tikslo. existenzrecht israels der schutz seiner bevölkerung das streben nach möglichst. Mes turime siektis bendradarbiavimo su Izraeliu, siekdami apginti pilietinę visuomenę. Ir e, man tai yra savaime suprantami veiksmai, tačiau negaliu taikstytis su tuo, kad pusantro milijono palestiniečių yra laikomi didžiausiame pasaulyje kalėjime. Komet pagalvoju apie tai, kad daugiau nei 54 procentai vaikų gyvenančių gazos ruožė E, turi susidurti su tokiamis gyvenimo sąlygomis ir ateities perspektyvomis. Tai darosi baisu. 2008 metų karo pasiekmes pilietiniai e, visuomeniai, civiliams gyventojai turi būti, kaip manoma, greičiau pamirštos. Todėl manau, kad e, dabartiniai pasiūlymai ir dabartinė situacija tik tai dar labiau skatins smurtą ir prievartą tame regione, todėl ES privalo atkreipti dėmesį ir reikalauti, kad būtų Goldstone ataskaitos reikalavimai įgyvendinti. Grazie, prezidente. Ponas Fontana. Dėkoju. Junktinių tautų žmogaus teisų taryba patvirtino labai dėlę daugumą aptariamąją ataskaitą. Tačiau minima labai daug šalių, kurios e, sudaro tą daugumą ir tos šalis keliat mums tam tikrų klausimų, minėjusiu Kiniją, Saudo Arabiją, Pakistaną, tada galvokime, e, ar tos šalis iš tikrųjų yra žmogaus teisų gynėjų pavyzdžiai ir e, kaip dėl Hamas ketinimų atlikti tyrimų dėl e, žmogaus teisų pažeidinėjimų per operaciją išlytas švinas. Man atrodo, kad mes turime galvoti apie e, pasvertą vertinimą, e, turime e, taip pat galvoti apie teisę palestiniečių ir Izraelio valstybėms egzistuoti. Reikia galvoti apie tai, kaip spręsti konfliktus. Mes vadovavomės krikščioniškąją e, kultūrą. Žiūrėdami į savo istoriją taip pat turime sakyti, kad už visus e, nusikaltimus bus e, kalti nubausti. Ačiū. Dabar ponė Omen Ruiten dviems minutėms. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbėjau ne vieną kartą ir sakiau, kad jeigu nežinosime savo praeities, jos nepripažinsime, tai negalėsime sukurti ateities. Ypač, e, kai galvojame apie šį e, artimųjų rytų konfliktą, turime pritaikyti e, šią mintį, šią frazę. Daug kas kritikuoja pono Goldstono ataskaitą. Aš jį pažįstu dar iš tų laikų, kai jis buvo e, didžiulis taikdarys e, ir atliko daug tyrimų pietų Afrikoje. Ponas Goldstonas, bent jau kiek aš žinau, yra tinkamas asmuo, kuris gali e, surašyti faktus ir padaryti taip, kad susitaikymas įvyktų. Deja, ponas pirmininkė, aš nematau, kad taip ir būtų. Nors ataskait tai pritarta, bet ji net nešė susitaikymo kaip tik išskaidė nuomonės dar labiau. E, daug, e, daug faktų yra paprasčiausiai neigiama. Izraelis atmeta ataskaitos išvadas, tačiau yra išmokėjęs kompensacijas aukoms ir e, su, pradėjo teisminės bylas prieš kai kuriuos įtariamusius, o Hamasas nieko panašaus nepadarė. Taigi man kyla klausimas, ar tyrimų komitetas, kuris pradėjo veikti Ramaloje, e, važiuos į Gazą ir atliks tyrimus. Aš labai tikiuosi, kad e, naujoji ES užsienio politikos atstovė įgaliotinė e, užtikrins Europos pozicijos vienybę ir aiškumą. Mes turime gerbti žmogaus teisės, abiejų konflikto šalių teisės, bet kuriomis aplinkybėmis. Jeigu tai, e, tokią vienybę galėsime pasiekti penktadienį, tai būsiu labai patenkinta pirmininkė ir galbūt tada rasime e, artimų rytų problemų sprendimą. Ačiū. Dėkuoju. Toliau ponia Olga Sechnalova. Kolegos, visuomet yra sudėtinga uh, lyginti statistinius duomenys, kai kalbame apie žmogaus gyvybės. E, Gazoje, sakoma, žuvo per konfliktą daugiau kaip tūkstantį žmonių, o Izraelio pusė, pusėje tik 13 žuvusiųjų buvo. Tai kas yra e, auka šiame kare, kas yra nukentėjęs? Po 2006 metų iš gazos ruožo buvo paleista daugiau kaip tūkstantis raketų į, į Izraelio pusę, nukreiptų prieš civilius gyventojus ir pastatus reikia klausti, kaip ta valstybė tada turi ginti savo teisės prieš nuo teroristų, kurie naudoja civilius kaip žmonę, kaip taikinius, atsiprašau, gyvus skydus. Ir Kas, e, ką galima daryti, kad tokį, tokią terorizmo formą būtų galima išgyvendinti? ES bendrosios užsienio politikos vienas iš užduoč, viena iš užduočių yra ieškoti konfliktų sprendimo būdų ir ieškoti tvaraus sprendimo artimųjų rytų konflikto atžvilgių ir galbūt čia mums e, pavyks žengti teisingą linkmę. Dėkuoju. Toliau žodis suteikimas Nikola Rinaldi. Vienai minutiai. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbėjai kolegos, Gosno ataskaita yra labai svarbus dokumentas. Šiuo metu yra sunku yra nuspėti, kokios bus šio dokumento pasakmės. Bet svarbu yra tai, kad jame kalbama apie e, legatimumą, kuris mums, liberaldemokratams, yra labai svarbus. Akivaizdu, kad būtina spręsti tarptautinį konfliktą, tačiau tai daryti yra sunku, kai ne viena iš konflikto šalių nėra pasirengusi nešališkai ištirti padarytus e, nusikaltimus. Nepaisant to, kad Izraelis e, turi labai gilias teisingumo tradicijas, jis vis dėlto nėra pasirengęs tinkamai ištirti įvykusių e, teisės pažeidimų. Nemažai kas iš mūsų lankėsi gazojo ir matė iš tikrųjų, kokia yra tenai situacija. Ir aš norėčiau visiems priminti, kad turime išlikti žmonėmis, ypač kai kalbame apie tokias, tokius sudėtingus konfliktus. Dėkuoju, ponia Briopuls. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad e, Golsno ataskaita labai aiškiai parodė, kad e, tiek Izraelis, tiek Hamasas pažydė žmogaus teisės vykstant karui gazos ruožė. Jungtinės tautos jau du kartus kreipėsi į abi konflikto šalis tam, kad atliktų, jos atliktų e, nešališkus tyrimus. Uh, Praėjo 14 mėnesių ir nieks nebuvo padaryta. Taigi aš norėčiau paklausti, kodėl ES nereikalauja, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės. Kodėl mes leidžiame, kad tame regione įsivyrautų nebaudžiamumas. Nes panašu, kad ES tiesiog uh, užmerkia akis ir ignoruoja tai, kad uh, artimuosiuose rytuose vykdomi karo nusikaltimai nėra jokių argumentų, kuriais remiantis galima būtų pasmerkti šios ataskaitos išvadas. Aš norėčiau paraginti visus, visas šalis padaryti viską, laikantis galiojančių taisyklių, tam, kad sėkmingai būtų e, atlikti tyrimai. Tik to, tokiu atveju galima bus tikėtis, kad e, darybos dėl taikos bus sėkmingos. Dėkuoju toliau, ponas Vandalin. Ši ataskaita yra labai šališka. Izraelis e, nulatos yra kritikuojamas dėl to, kad jis e, nukreipė visus savo karinius veiksmus į finansinius bei ekonominius objektus. Bet pažvelkite tai, kaip elgėsi Hamasas. Hamasas e, puola visą Izraelį. Tačiau mes žinome iš kitų šaltinių, kad Hamaso e, nariai slepiasi civiliniuose pastatuose, ligoninėse, mokyklose ir taip toliau. Taigi, Golsno ataskaito, ataskaitoje yra patikima labai daug kaltinimų. Be abejo, vis, visus incidentus reikia ištirti ir turime paraginti Izraelio vyriausybę e, pradėti tyrimus. Beje, jie jau pradėjo baudžiamuosius tyrimus Tačiau jei mes raginsime tą patį padaryti Hamasą, tai vargu ar jis sureaguos taip, kaip tai padarė Izraelis. Dėkoju. Toliau kalbės Patrik Lihaik. Lihairik. Le rapport Goldstone a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations. Na, ar patinka mums ar ne, Junktinių tautų generalinė asamblėja patvirtino Goldstone ataskaitą. Ir aš nesuprantu, kaip galime taikyti dvigubus standartus, kai kalbame apie tarptautinę teisę, kadangi tarptautinė teisė egzistuoja tik tai vienas karo nusikaltimų apibrėžimas. Net, nes žinome, kad Izraelio e, kariams buvo liepta šaudyti į taikius civilius gyventojus. Turime reikalauti, kad Izraelis uh, prisimtų jam tenkančią atsakomybę dėl tarptautinės teisės pažeidimų. Galime, pavyzdžiui, padaryti jam spaudimą sustabdydami asociacijos susitarimo antrojo straipsnio galiojimą. Kadangi būtent šiame straipsnėje kalbama, e, pasiremdami šiuo straipsniu, kadangi šiame straipsnėje kalbama apie tai, kad abi susitarančios šalės įsipareigoja gerbti žmogaus teisės bei laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Iš Golstino ataskaitos žinome, kad Izraelis nesilaiko šių įsipareigojimų. Jei mes norime, kad įsivyrautų taika ir teisingumas, tuomet turime reikalauti, kad visi prisimtų jiems tenkačią atsakomybę Europos žmonių bei viso pasaulio žmonių akivaizdoje. Tak, formand. Den her affære, den her rapport er grundlæggende et... Panas Messerschmidt, ačiū pirmininkė. Ši ataskaita atspindi pakankamai skausmingą laikotarpį jungtinių tautų istorijoje. Mes negalime ištirti gazos karo, negalvodami apie tūkstančius raketų, kurios buvo nukreiptos prieš Izraelio civilius gyventojus. Mes negalime atsakyti į užduotus klausimus, pamirždami apie požeminius tunelius tarp Gazos ir Egipto, per kuriuos buvo gabenami ginklai. Kas e, gali rašyti tokią ataskaitą, pamirždamas, kad Izraelija veikia puikiai, veikia e, teisėjai saugos sistema. Ir nusikaltę asmenys yra patraukiami atsakomybėn. Atsakymas šios klausimus yra ponas Gaustaunas, jis netkreipė dėmesį į visus šios mano minėtus aspektus. Ačiū labai, ponas Derosa vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Klausydamasis diskusijos turiu pasakyti, kad Iš tikrųjų, kai kurie kolegos skirtingai traktuoja ataskaitos nuostatas. Izraelis neleidžia e, atvykti užsieniečiams į Gazą, taip pat ir mūsų užsienio reikalų ministrams. Izraelio saugumo darbuotojai nužudė Hamas atstovus, naudodamiesi e, Britų e, suklastotais pasais. Todėl būdamas nebaudžiamas Izraelis ir toliau pažinėjo milijonų palestiniečių žmogaus teisės. Todėl e, mes privalome, reaguodami į Gausano ataskaitą, reikalauti ir aiškiai įvardinti, kad Hazos apsiaustis e, turi baigtis, nes e, tai e, tik tai dar kartą e, parodo, kad Izraelis nežmoniškai elgesi su e, palestiniečiais. Taip pat reiktų svarstyti galimybę kreiptis į tarptautinį baudžiamą į teismą. Aš palaikau Goldstono raginimą pradėti e, atitinkamą baudžiamąjį persekiojimą prieš karo nusikaltėlius e, nacionalinėse teismuose. Prieš baigdamas noriu dar kartą tik tai e, patikslinti kad buvo teigiama, kad čia ataskaitoje nekalbama apie tai, kad palestiniečiai savo raketomis apšaudė Izraelį. 31 puslapyje būtent kalbama apie tai, kad palestiniečių ginkluotos grupės vykdė išpolius prieš pietų Izraelį. Ačiū labai. Kitas kalbėtojas yra ponas Takula. Dėkuoju, pirmininkė. ES narės turi savo priminti, kokios yra ES vertybės demokratija, žmogaus teisės ir laisvė. Goldstone ataskaitos tikslas buvo atlikti sąžiningą tyrimą. Deja, taip nepavyko jam padaryti. Mums taip pat reikia e, priminti savo, kad šalis kaip Kuba, Egiptas, Pakistanas, Saudi Arabija, kurios remia, remia šią ataskaitą, bet jos pačios nepripažįsta lygių teisių, kaip kad, pavyzdžiui, Europos Sąjunga. Jūs kaip ir mes žinome, kad mūšiai tarp e, Fatos ir Hamas atnešė taip pat daug mirčių. E, palestiniečiai negali sutarti dėl vieno vadovo kuris nebegriautų Izraelio demokratijos ir jų pačių teisingumo ir demokratijos. Deja, matome dar vieną dėmę ant e, jungtinių tautų istorijos. Kalbu apie šią ataskaitą. mes e, turime nepamiršti, kad vienas karys, Izraelio prancūzijos karys, taip pat yra e, dar kalinamas Hamas. Dabar Jeffris Van Orden. Izraelio draugai galbūt kėlė klausimą dėl daugelio aspektų, kaip e, Izraelis pradėjo išpolį Gazoje, bet negalima kvestionuoti Izraelio teisės gintis, e, saugotis nuo teroristinių išpolių. Aš labai užjaučiu eilinius palestiniečius, bet 60 metų juos nuvilia tie, kurie turi jiems vadovauti ir tie esantys tarp jų, kurių profesija terorizmas. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad ataskaita. Uh, yra neaiškios reputacijos žmogaus teisų tarybos iniciatyva. Ir e, man atrodo, kad čia buvo padaryta visai netinkamų pastabų. Taigi, nuo pat pradžių buvo aišku, kad ši ataskaita bus vienašališkas ar vienpusiškas Izraelio pasmerkimas. Nedaug ten kalbama apie Hamas, apie terorizmą, išpolius prieš Izraelį, bet e, kalbama apie tik tai apie tai, kad e, palestiniečių sukarintos grupuotis turėtų atsisakyti išpolių prieš Izraelį. 554 puslapiai surašyti šioje ataskaitoje, bet ten nėra jokių konstruktyvių, pozityvių pasiūlymų dėl ilgalaikės taikos. Matome tik tai retoriką apie žmogaus teisės ir e, tarptautinio baudžiamojo kribu, tribunolo principus, sakom, taip pat e, išpolių prieš Izraelį. Ir tai nedaro garbės jungtinėms tautoms. Ačiū. Dėkuoju. Kitas e, kalbėtojas Aleksandra Tein. Ačiū pirmininkė. Abi konflikto šalis palaikė, tiksliau dar ne, neišpildė jungtinių tautų reikalavimo atlikti nepriklausomą konflikto tyrimą. Labai apgalestaujame ypatingai, kad Izraelis to nepadarė. Kiekviena valstybė, kuri savo laiko save laiko demokratinė, privalo e, atlikti tokių kaltinių, kaltinimų nepriklausomą tyrimą. Vien tik tai atliekamas vidinis tyrimas e, Izraelio kariuomenės kontekste yra nepakankamas. Jeigu mes rimtai norime užtikrinti tarptautinės teisės laikymasi, turime turime didinti spaudimą apiems konflikto šalims. Karo nusikaltimai turi būti baudžiami pagal tarptautinės teisės reikalavimus, blogiausių atveju remiantis 12 e, Romos e, statuto straipsnių reikia perkelti visą tyrimą į tarptautinį baudžiamą į teismą. Köszönöm, Fejnasszony. A következőkben a Catch the Ice. Dėkuoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmasis pasisakys ponas Mikolašik. Ačiū pirmininkė Goldstone ataskaita, kurią aptarėme, neatsižvelgia į Izraelio teisę gintis. Izraelis buvo ataskaitoje smarkiai užsipuldinėjimas. Aišku, turiu išreikšti užuojautą nukentėjusių palestiniečių šeimoms, tačiau negalime pamiršti, kad Hamas atstovai ilgą laiką apšaudė Izraelio teritoriją. Mes privalome bet kokiu atveju reikalauti abiejų konflikto šalių atsisakyti turto, tačiau tuo pačiu metu turime išreikšti apgalėstavimą dėl aukų abiejose pusėse palestiniečiai vis tik tai turi apsispręsti ir susitarti tarpusavėje dėl atitinkamo e, atstovavimo, bendro atstovavimo Palestinai priešingą atveju dėrybos nebus vaisingos, mes turime veikti greitai ir neremti teroristų. Pone Papadopolo dabar pasisakys. Goldstone ataskaitoje kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus, tačiau nieko nekalbama apie situaciją gazos ruožę, kuris kenčia nuo skurdo. Aš buvau susipažinau su atitinkama Raudono kryžiaus ataskaita, kurioje kalbama apie palestiniečių teisę gyventi deramomis sąlygomis. Izraelis užsipuolė, užpuolė iš naujo gazos ruožą remdamasi savo teisę į gynybą. Tačiau mes turime turėti teisę pasmerkti Izraelį už jo atitinkamus veiksmus. Teisė į gynybą nepateisina Izraelio vykdomų puldinėjimų prieš palestiniečius ir e, jo vykdomos neteisėtos naujų gyvenviečių statymo politikos. Mes negalime vadovautis principu akis už akį, taip pat negalime elgtis taip, kaip Poncijus e, pilotas e, vienašališkai priimdami sprendimus, ką nors pasmerkti. Mes privalome turėti galimybę nubausti kaltuosius ir apsaugoti nukentėjusius. Pabaigai noriu pasakyti, kad mes negalime leisti įsigalėti stipriojo teisiai. Toliau, ponia Bilbao. Barandika Bilbao. Mano pavardė yra Michael Toirer. Goldstone pranešime kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus abiejose pusėse. Aukų skaičius iš tikrųjų yra smarkiai per didelis, tačiau esu tikras, kad jei Izraelis nebūtų buvęs apšautęs raketomis, nebūtų pradėjęs karinio polimo. Lankydamėsi Izraelyje mes sužinojome, kad e, karinių veiksmų tyrimas Izraelyje vykdomas pakankamai rimtai. E, Golsono ataskaitos tvirtinimai apie tai, kad Izraelis e, tikslingai atakavo civilius gyventojus, neturi pagrindo. Tuo tarpu e, Hamas naudojimasis civiliais gyventojais kaip skydų buvo patvirtintas Izraelis. Tuo tarpu prie savo polimus visą laiką įspėdavo civilius gyventojus. Taip pat buvo konstatuota, kad kai kurios e, Hamas raketos buvo iššautos iš pozicijų esančių netoli jungtinių tautų pastatų gazos ruožė. Mes privalome aiškiai pasakyti, kad e, Europos parlamentas siekia, kad būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms ir abi konflikto šalis turi būti paragintos ieškoti taikaus konflikto sprendimo. Pirmkas atsiprašo už savo anksčiau padarytą klaidą, kitas kalbėtojas yra ponė Kil Nilsen. E Izraelyje teisėjo Goldstono darbas e, vertinamas su nepasitikėjimu piliečių. Tai yra tarsi e, laikoma kampanija, kur paprasčiausiai kalbama ne priešingai e, ne apie žmogaus teisės. Pone Rozan, intelektualė, e, yra labai e, žymi moterų teisų gynėja. Ji remia tam tikras palestiniečių organizacijas, tačiau ji dabar yra persekiojama, taigi ES turėtų ginti žmogaus teisų gynėjus visose šalyse ir tai turėtų apimti Izraelį. Manau, kad tai yra demokratinių vertybių įžeidimas. ES turi ginti Izraelį nuo pačių demonų, nuo jo paties demonų. Ačiū. Toliau ponas Atkins. Ačiū pirmininkė. Abi pusės yra kaltos, tačiau Izraelis pernelyg jautriai reaguoja į viską ir prisiminkime operaciją išlydas plienas. E, ponas Galston yra pats e, žydas. Mes žinome, kad daug ataskaitoje yra mm, silpnų pusių, bet taip pat reikia mm, nepamiršti, kad Izraelis turi pavyzdžiui, buvo priverstas e, pripažinti, kad naudojo baltąjį, baltąjį fosforą ir tai atsitiko po šios ataskaitos e, paskelbimo. Buvo vykta kitų pažeidimų, taip, bet Izraelis nei šiuo klausimu, nei po nesenų Dubajaus įvykių nebūti toks arogantiškas ir jaustis teisus prieš visą pasaulį. Dėkoju. Dabar Paskutinis pasisakymas e, pagal šią procedūrą ponas Kalisin. Man atrodo, kad svarbiausia trys žodžiai diskusijose šiuose yra nepriklausoma, e, neutrali ir teisinga vienoda visiems. Reikia vienodai smerkti visus, kas pažeidė žmogaus teisės. Taip pat, kas svarbiausia, reikia neutralaus balso, kuris būtų tarpininkas šiame liūdname konflikte. Kol kas to nėra, nes lab, žinome, kokia kai kurių galingų šalių yra pozicija. Turime puikią galimybę dabar, e, kalbu apie e, tarybos mūsų vadovą ir e, vyriausiai galiotinę čia tarti savo žodį. Buvo imtasi tam tikrų žingsnių. E, Šiaurės Airijoje ir matome, kad po ilgų konfliktų metų e, turime bendrą vyriausybę. Taigi raginu dar kartą išsakyti neutralų, nepriklausomą ir teisingą visiems balsą. Dėkui. Na, ačiū labai. Dabar apibendrinti diskusijoms suteiksiu žodį. minutes, I see, but... Uh... Can, I, can I ask uh, Mr. Kelly, and I'm, I'm sure he will be... Galėčiau paprašyti pono Kelio paaiškinti, kodėl politinė partija, kuriai aš atstovauju Šiaurės Airijoje, nedalyvauja vyriausybės veikloje. Mano partija visą laiką buvo taiki ir niekuomet nežudė žmonių taip kaip e, Airijos Respublikonų armijos atstovai ir jų politinis sparnas. Dabar pirmininkas suteikia žodį Diego Lopes Garygai. Ačiū pirmininkė. Žinau, kad e, iš tikrųjų ta diskusija buvo labai įvairia pusė. Prisiminkime, po kokios situacijos ataskaita buvo parengta. Pirmininkaujančios šalies vardu galime pakartoti, kad Galston ataskaita yra tarsi išeities taškas, tą aiškiai pasakė taryba ir e, komisarė. Aš esu dėkinga jai už pasisakymą, dėkingas jai už pasisakymą ir atrodo, kad e, E, ataskaita yra pagrįsta, jie atkreipia dėmesį į galimus žmogaus teisų pažeidimus, faktus. Atrodo, kad e, skirtingos konflikto šalys, abi konflikto šalys yra atsakingos už tai. Ir čia ES negali likti abejinga. Ši ataskaita yra objektyvi, rimta ir atkreipia dėmesį į galimus rimtus e, žmogaus teisų pažeidimus. Todėl manome, kad pasiūlymai išdėsti pasiūlymai pirmiausia dėl nepriklausomo ir parem... autoritetingo tyrimo e, yra geras ir mes turėtume paremti tai. Manau, kad mes visi turėtume čia veikti, turime reaguoti į ataskaitą. Visi Europos parlamente turbūt pasisako žmogaus teisės ir mes turime visi reaguoti, kai jos yra pažeidinėjamos, jeigu taip įvyksta diskusijos dėl ataskaitos vyks jungtinėse tautose. Man regis turėtume jas paremti ir žmogaus teisų taryba svarstys šią ataskaitą. Tarptautinis baudžiamasis tribunolas taip pat nagrinėja šį atvejį. Mano nuomonė, ES turėtų veikti konstruktyviai ir taryba būtent taip ir elgesi. Turime uh, veikti atsižvelgdami į kaltimus, kad įvyko rimtų pažeidimų. Ačiū, panas pirmininkė. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį e, Kristalinai Georgievai. Panas pirmininkė. Pirmiausia, labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad komisija nusekliai ir griežtai išsako savo susirūpinimą dėl humanitarnės situacijos Gazoje. Mano pirmtakas Lui Mišelis buvo nuvykęs į Gazos ruožą iš karto po to, kai buvo baigta išlydyto švino operacija. Ir jis matė, kad abi konflikto šalis e, pažeidinėja teisę. Ir jis apie tai atvirai kalbėjo. Mes komisijoje nepamirštame, kad e, šie klausimai užima svarbę vietą mūsų darbo tvarkėje. Ši, ši dar, mūsų darbo tvarkėje yra štai tokie klausimai. Abi šalės turi gerbti humanitarinę teisę ir antra, abi šalės turi už, leisti humanitarniai pagalbai pasiekti žmonės gazos ruožė. Nuo konflikto kuris įsiplėskė praeitų metų sausio mėnesį. Komisija aiškiai pasakė, kad mes reikalausime, kad būtų ištirti visi tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimai. Ir komisija nuolatos pabrėžė, jog būtina kovoti su nebaudžiamumu, ypač tais atvejais, kai yra pažeidžiama tarptautinė teisė. Pagarba žmogaus teisėms, taikos procesas bei pagarba tarptautiniai humanitariniai teisiai Šie dalykai yra svarbus šiandien, gal net ir labiau nei kada nors anksčiau. Tam, kad ES galėtų išsaugoti savo patikimumą šiame procese, ji turi įrodyti, kad mes gebame gerbti mūsų pagrindinės vertybės visomis aplinkybėmis ir kad mes reikalavome, kad visi visomis aplinkybėmis, visais atvejais paisytų tarptautinė teisė, tarptautinės teisės. Mūsų bendra pozicija dėl Golsno ataskaitos šiame kontekste būtų labai svarbus žingsnis. Dėkuoju. Mes baigėme šią, svarstyti šį klausimą. Kolejnym punktem porządku posiedzenia jest... Kitas darbo tvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimas.